pranešimai sesijos pradžioje. Norėčiau pasveikinti plenarinių posėdžių salėje ponę Mariją Romaną de Gasterį, didžiojo valstybės veikėjo vieno iš ES steigėjo Alčydė de Gasperio dukra.